Sėskite. Pradėsime posėdį. Siūlau dirbti pagal darbo tvarkę. Sutinkate su tuo gerai? Galime taip atrodo daryti. Pirmininkės pranešimai. Neturiu jums jokių specialių pranešimų šiandieną. Jeigu niekas nieko nenori pasakyti, tuomet einame prie kito darbo tvarkės klausimo. Trečio protokolai posėdžių, jų tvirtinimas. Posėdžiai vyko rugsėjo 24, gruodžio 13, sausio 10. Pateikti jums tų posėdžių protokolai. Ar galime e, tvirtinti? protokolus, niekas neprieštarauja, tuomet e, informacija apie e, tarp institucinės darybas, kurios vyksta, kadangi artėja mūsų kadencijos pabaiga, vyksta nemažai tarp institucinių darybų, mes bandome mūsų darbus baigti, e, jau išspręsti visas problemas. Pirmas klausimas e, - asmeninio profesinio gyvenimo derinimas, e, Europos darbo inspekcija, socialinės apsaugos sistemos, darbuotojų apsauga nuo rizikos susijusios su kontaktu su kancerogenėmis ir mutagenėmis medžiagomis, taip pat Europos statistikos bendri pagrindai, Tie klausimai visi buvo sprendžiami šiandieną, jau užsitikrinama rezultatą. Kitas klausimas e, - skaidrių ir e, aiškių darbo sąlygų mm, direktyva, sistema ir prane, e, suteiksiu žodį pranešėjams. E, kurie galėtų plačiau papasakoti apie tos klausimus. Pirmasis panas Kaza, asmenio profesinio gyvenimo derinimas. Dėkuoju, pirmininkė, labai trumpai per paskutinės dėrybas. E, gilinomės į šį klausimą. Pirmininkaujantys šalis informavo Europos parlamento komandą, kad valstybės narės e, E, sutinka su dviejų savaičių neperdodomis apmokomis e, tėvystės atostogomis ir jų apmokėjimo lygis bus kaip nedarbingumo atveju skiriamos išmokos. Valstybės narės yra raginamos pakelti e, atlygį iki motinystės atostogų likmens. Taip pat tinkamumas vaiko priežios ir tėvystės atostogoms, e, kitaip tariant, stažo, e, stažas, kuriuo reikalaujama, e, parlamentas pademonstravo lankstumą tarybai ir keturių mėnesių vaiko priežios atostogos suteikiamos po metų ir dešimt dienų tėvystės atostogų tarybos sprendime apie to nebuvo, bet atsirado šis klausimas per gruodžio mėnesio koreperą. Rytoj e, vėl vyks e, trilogas, tikiuosi, kad paskutinis jis bus rytoj po pietų ir jaučiu, kad mums pavyks susitarti dėl likusių dar klausimų, kurie nėra tokie sudėtingi. Ir tikiuosi, kad kitą kartą jums dar daugiau galėsiu pasakyti, ko nors teigiamo. Dėkoju, linkiu sėkmės, aš taip pat dalyvausiu darybose, remsiu jūs. Europos darbo agentūra, ponas Lenars yra mūsų pranešėjas. Jūs kaip tik laiku atvykote. Ar galite pristatyti per 2-3 minutės e, darbus e, susijusių su šiuo klausimu Europos darbo institucija. Dėkoju. Maniau, kad a, aš e, turėsiu laiko ateiti, kadangi kalbėjau ko turiu kalbėti po Davido Kazos, bet jis labai viską greitai pristatė. 20 e, lapkričio jau pradėjome tar, balsavome užimtumo komitete, e, užsitikrinome nemažą daugumą ir per plenarinę sesiją, po to, kai buvo keliamas klausimas dėl galiojimų ir darbas su taryba ir komisija vyksta labai sklančiai. E, po aštuonių valandų po balsavimo mes pradėjome pirmasis darybas trišalės ir Rumunija, kuri perėmė pirmininkavimą dabar, dalyvauju net ir tada. E, prasidėjo trišalės darybos, Antrasis, trečiasis, pirma, antrasis vyko sausio 8, trečiasis praeitą savaitę, sausio 15 buvo surinktas Strasbūre, triša, e, trilogas ir rytoj vakare Briuselėje. Susitiksime dar kartą. Dirbame labai konstruktyviai, žengėme į priekį gana sparčiai, tačiau yra tam tikrų labai svarbių klausimų susijusių su uh, šią agentūrą, pirmiausia, prieptis e, jos veiklos. E, jau daug ką pas, dėl daug ko sutarėme, tikimės, kad baigsime tartis e, labai greitai dėl to. Bendros inspekcijos taip pat nemažai, ką esame jau pasiekę, bandome išsiaiškinti vienų kitų norus ir tikiuosi, kad mums pavyks susitarti, bet yra klausimų dar atvirų Tai yra e, taikinimo tarpininkavimo funkcija, valdysena, tai valdy, e, valdyba ir suinteresuotų subjektų grupė. Mums dar nepavyko dėl to susitarti. Rytoj e, padėsime diskutuoti apie jūrės vaidmenį ir, šiandien, ir, ir šią tarnybą taip pat 14 straipsnis bus aptartas 29 ir vasario 5 dar numatytos trišalės dėrybos ir e, tikrai e, dirbame betodariškai. Nebūtų įmanoma to užsitikrinti, jeigu Rumunija pirmininkaujantį nebūtų taip pasišusi dirbti, jeigu e, pol, patarėjai parlamento narių ir sekretoriatas komiteto nedirbtų uh, taip sunkiai norėčiau padėkoti visiems, bet aš e, tikiuosi, kad e, mums pavyks e, pasiekti konstruktyvios pažangos ir per kadenciją baigsime nagrinėti šį klausimą. E, tai būtų gera žinia, tai atspindėtų parlamento siekius pradžioj, kurie buvo nustatyti, pradedant nagrinėti šį klausimą. Aš esu tikrai nusteikęs optimistiškai ir jeigu mums pavyks dėl visko starti, tai iki kadencijos pabaigos turėsime rezultatą. Dėkoju tiek trumpai. Dabar socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Pono Balaso nėra. Daugiau atrodo niekas tuo klausimu nenori pasisakyti, ne? Bet žinome, kad prasidėjo taip pat trišalės darybos ir grįšime vėliau su ataskomis. Apsauga darbuotojų nuo rizikos susijusios su kancerogeninėmis, mutagenėmis medžiagomis darbe. Šią savaitę vyks trišalis tikimas. E, Lauros Agijos nėra salėje. Pasakysiu tik, kad e, pateiktas reglamento projektas dėl bendros Europos statistikos sistemos. Šiandieną buvo svarstamas šis klausimas. E, rezultatas yra geras. gal neoficialiai galima sakyti, kad baigėme e, svarstyti šį klausimą, bet beliko tik tai sudėti parašus. Dar vienas klausimas e, - skaidrios, aiškios darbo sąlygos. Kavės Šambong yra mūsų pranešėjas, šiandien jis nekaip jaučiasi ir negali pristatyti šio klausimo mums bet taip pat e, viskas e, klostosi sklandžiai e, šioje srityje ir manau, kad pirmininkaujantį šalis galima pasakyti, kad jau padėjo mums žengti link teigiamo rezultato. Dabar norėčiau nuoširdžiausiai pasveikinti ir suteikti žodį uh, Rumunijos e, darbo ir socialinio teisingumo ministrui, ponui Budai. E, norėtume išgirsti iš jūsų apie jūsų pirmininkavimą, jūsų planus, galbūt ne per ilgai kalb, galėtumėte kalbėti, paskui pateiksime klausimus, kad galėtume surenkti nedėlės diskusijas su jumis. Tikiuosi, jums tinka toks pasiūlytas darbo principas. Koordinatoriai frakcijų pirmiausiai pateiks jums klausimus, o paskui galės ir kiti kolegos. Nuoširdžiausiai sveikinu ir e, tikrai laukiame mūsų bendro darbo. E, liko keletas labai intensyvių mėnesių iki Europos parlamento rinkimų. Mes turime pagalvoti, kaip galime e, sutelkti ES piliečius, kaip paraginti juos dalyvauti šiuose labai svarbiuose rinkimuose, gal pačiuose svarbiausiuose nuo uh, pirmųjų rinkimų. Prašom, dabar žodis jums. Doamna președintă, vă... Gerbama pirmininkė, noriu padėkoti už gražius įžanginius žodžius, gerbimi Europos parlamento nariai. Praėjus 12 metų po Rumunijos įstojimo Europos Sąjungą, 2019 sausio 1 dieną Rumunija šešiems mėnesiams perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Rumunija teikia e, prioritėtų nacionaliniu mastu šiam pirmininkavimui. Ir Rumunija, pirmininkaudama ES tarybai, turės patingą progą įrodyti, kad yra įsipareigojusi europinėms vertybėms ir pabrėžti e, Europos projekto svarbą bei būtinybę jį konsoliduoti. E, Europos e, politikos, e, Europos projekto integralumo ir vienybės išlaikymas siekiant kuo didesnės naudos piliečiams yra svarbiausias mūsų pirmininkavimo strateginis tikslas. Man ypatingai didelė garbė šiandien jums pristatyti bendruosius Rumunijos pirmininkavimo tikslus ir prioritetus, tačiau taip pat pakalbėti ir apie tam tikras specifines temas susijusias su užimtumu, socialinė politika, e, klausimus, kuriems e, skirsime ypatingą dėmesį per busimuosius šešerius mėnesius, kalbant e, apie bendros klausimus, noriu pasakyti, kad daugiausiai dėmesio per savo pirmininkavimą skirsime Europos piliečių lūkesčiams ir viltims. Norime vadovautis e, tiek plačių užmojų siekiais, tiek ir netitrūkti nuo tikrovės. E, ketiname su kitomis institucijomis, Europos parlamento atstovais e, per vadovų tarybą e, Sibijų diskutuoti apie ES ateitį svarbiausius klausimus, taip pat svarstyti daugiametės finansinės programos. Aspektus tam svarbu pademonstruoti tiek valstybėms narėms, tiek ir Europos parlamento atstovams gerą valią. Kartu mūsų tikslai privalo būti ir plačių užmojų, kadangi sieksime apčiopios pažangos įvairiose prioritetinėse srityse ir tikiuosi, kad e, Europos piliečiai pajus apčiopiamus mūsų pirmininkavimo rezultatus. Viena iš svarbiausių temų, ties kuri norime susitelkti, yra susijusi su ES ateitimi ir tikimės, kad 2019 gegužės 9 dienos e, Sibijų vadovo taryba e, tikrai tam pasitarnaus, pasitarnaus Europos projekto ateičiai. Mūsų pirmkiam prioritetai gali būti suskirstyti keturias grupės. Pirmiausiai suderinamumo Europą, saugumo Europą, e, trečioji grupė Europa kaip pasaulinė veikėja ir ketvirtoji grupė arba ketvirtasis ramstis tai yra bendrasis ES vertybių, vertybių sergita e, konvergencijos sudarinamumo Europą ir bendrų vertybių Europą apriepia nemažai iššūkių. Tai yra e, sritis, e, kuriuose mūsų veikla tiesiogiai pajaučia piliečiai. Mes mėginsime sustiprinti socialinių teisių ramsti lyčių lygybę, ištikrinti mm, tinkamesnės darbo sąlygas darbuotojams ir socialinių partnerių teisės. Darbuotojų judumas yra viena iš svarbiausių prielaidų tinkamai funkcionuojančiai bendrai rinkai sukurti. Rumunija skatins darbuotojų judumą, siekdama paskatinti e, konkurencingumą ir ekonomikos augimą bendroje rinkoje. Taip pat e, tuo pačiu metu kovosime su sukčiavimu ir nelegaliu darbu, nedeklaruojamais darbo santykiais. E, sieksime įsteigti ES instituciją, <clears throat> kuri pasirūpintų piliečių e, parama piliečiams, siekiant užtikrinti judumą ir sprendžiant su juo susijusias jų problemas darbo vietoje sieksime kuo veiksmingiau užtikrinti darbuotojų teisės ir e, tuo tikslu sieksime glaudžiau bendarbiauti su valstybėmis narėmis. Kalbant apie mūsų prioritetinės temas ir jų gyvendinimą, pamėginsime sustarti su Europos parlamentu dėl tinkamos darbo santykių institucijos veiklos reglamento nes matome, kad teisėkuros institucijų pozicijos yra pakankamai panašios e, trilogo darybų metu. Pasistengsime e, suderinti savo požiūrius, nes tikslai mūsų yra bendri. Taip pat per sieksime, kad minėta institucija būtų naudinga valstybėms narėms. Kalbant apie e, socialinės e, saugos e, sistemų koordinavimą, sieksime vadovaudomėsi proaktyvę poziciją glaudesnio bendradarbiavimo su Europos parlamentu, tam, kad per artimiausiu metu galėsime, galėtume išspręsti ginčytinus klausimus. Šis teisėkros pasiūlymas apriepia daugelį opių klausimų, todėl pamėginsime juos spręsti, mm, nepažeisdami piliečių interesų, siekdami, kad jie atsispindėtų galutiniuose nutarimuose. Šią temą Bukarešte surenksime konferenciją darbuotojų įdumo temas, siekdami e, tolygios darbo rinkos. Kita prioritetinė tema yra darbo e, saugos užtikrinimas ir e, sveikatos priežiūro darbo vietoje. Tai yra pakankamai sudėtinga ES užimtumo politikos sudėdamoji dalis susijusi su darbo procesų organizavimu. Mes sieksime užkirsti kelią galimiems funkciniams sutrikimams tam, kad darbo procesai galėtų vykti sklandžiai. Atitinkamai atitinkamoje teisėkuros srityje mes ketiname pradėti dėrybas ir baigti jas dėl skaidrių ir patikimų darbo santykių ES, kurie būtų naudingi siekiant didinti darbo našumą. Čia mes taip pat kalbame apie teisėkuros rytį, dėl kurios abiejų teisėkuros institucijų pozicijos išsiskiria, tačiau bendras tikslas yra e, užtikrinti kuo didesnę darbo saugą. Taip pat Rumunija siekia e, baigti dėrybas e, dėl direktyvos susijusios su apsauga nuo kancerogeninių medžiagų darbuotojų. Tai yra taip pat tema susijusi su ES piliečių gerovė, likščioliniai pokalbiai ir darybos e, leidžia mums tikėti, kad iki šios kadencijos pabaigos galėsime baigti svarstyti šią temą ir priimsime sprendimus. Taip pat sieksime, kad taryba priimtų atitinkamas išvadas dėl sveikatos apsaugos ir darbo saugos surenksime konferenciją susijusią su naujoviškais darbo santykiais ir apsvarstysime šiame kontekste e, sveikatos e, e, apsaugos ir, saugos dar, ir darbo saugos klausimus. Taip pat sieksime užtikrinti lyčių lygybę darbo rinkoje, sumažinami atlyginimų skirtumus ir siekdami geriau leisti suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą darbuotojams. E, lyčių lygybė yra būtina prielaida ir būtinas išteklius e, skatinant e, įtraukų ir tolygų ekonomikos augimą. Tam labai svarbu, kad kuo daugiau moterų užimtų vadovaujamas pareigas. Siekiant suvienodinti vyrų ir moterų galimybės darbo rinkoje, teisėkuros srityje sieksime baigti darybas su Europos parlamentu dėl direktyvos, dėl e, tinkamesnio e, asmeninio ir profesinio gyvenimo suderinimo, ypač e, <clears throat> vaikus auginančioms ir vyresnio amžiaus šeimos narius prižiūrinčioms moteriams bei siekiant e, pakeisti vyrų moterių santyki įmonių valdybose. Taip pat sieksime, kad taryba patvirtintų išvadas e, e, susijusias su atlyginimu skirtumais tarp vyrų ir moterų. Darbo ministrai tiksliau užsienio reikalų ministrai posėdžiaus kovą ir birželį Luksemburge ir Briuselėje, o darbo ministrai Bukarešte ir Briuselėje. Taip pat norėčiau paminėti dar kelis svarbius renginius per mūsų pirmininkavimą. Tai yra pirmiausiai konferencija susijusi su nepilnamečių dalyvavimu sprendimų prieimimo procese. Ne, ne, gegužės 6-7 dieną vyks Bukarešte, taip pat e, konferencija e, suaugusiųjų švietimo profesinio e, rengimo klausimais vyks 16-17 gegužės ir <clears throat> lyčių lygybės tema konferencija vyks gegužės 30-31 dienomis, kita konferencija dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo perspektyvų taip pat yra numatyta per mūsų pirmininkavimą. Esame tikri, kad Rumunijos pirmininkavimas atneš konkrečių apčiopimų rezultatų visiems Europos piliečiams. Jų tačiau galėsime pasiekti, pasiekti tik tuo atveju, jeigu aktyviai prisidės visos valstybės narės ir e, visos kompetentingos institucijos. Dėkuoju uždėmesi, nekantri jūsų klausimų, laukiu ir e, tikiuosi jūs pamatyti per šį pusmetį Rumunijoje. Taip pat leiskite man trumpai pristatyti e, mūsų konkretesnius ketinimus kiekvienoje srityje. E, svarbiausias sritis yra e, Europos darbo priežos institucija. Rumunija palaiko šio pasiūlymo nuostatas ir sieksime apčiuopios pažangos šioje srityje. Taip pat džiaugiamės, kad uh, teisėkuros institucijų pozicijos šio klausimu sutampa, nors liko ir dar kai kurių skirtumų, kurios tikime išspręsti per mūsų pirmininkavimą. Kitas sritis - socialinės apsaugos sistemų koordinavimas siekiant užtikrinti E, laisvą darbuotojų judėjimą ir atitinkamai e, koordinuojant veiksmus tarp nacionalinių socialinės apsaugos sistemos. E, teisėkuros institucijos bendromis pastangomis sieks pažangos šiuose darybose. Trečia. Direktyva dėl asmeninio ir profesinio gyvenimo suderinamumo. <clears throat> geresnio esame tikri, kad rytoj per trilogą pasieksime politinį sutarimą šiuo klausimu. E, ketvirta direktyva dėl skaidrių ir patikimų darbo sąlygų po trijų e, e, trilogų, pirmininkant Austrijai, Rumunija, per savo pirmininkavimą tęs pradėtus darbus. Tikslas yra patvirtinti direktyvą iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Abi institucijos ieško e, tolygaus šio klausimo sprendimo. Manome, kad socialinė apsauga yra labai svarbi prielaida direktyvos nuostatoms įgyvendinti ir manome, kad reikia tinkamai atsižvelgti socialinių partnerių nuomonės. Direktyva dėl kancerogeninių arba mutageninių medžiagų iš sąlyčio su jomis darbo vietoje. Sausio 16 prasidėjo trilogo dėrybos, tikimės <clears throat> šią svarbę temą baigti svarstyti iki savo pirmininkamo pabaigos. Kitas klausimas - reglamentas dėl e, Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondų. Pirmininkaujant Austrijai čia buvo pasiekta pažanga, mes e, stengsimės e, ją. Ja ir toliau plėtoti ir e, tikimės bendrą poziciją patvirtinti kovo mėnesį. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Taip, e, toli siekiantis sąrašas. Ir mes tikrai bandysime siekti, kad jūs e, pasiektumėte kuo daugiau rezultatų tiek ir mes. Na, dabar pirmasis raundas, kuomet kalbės koordinatoriai. Ir tie, kurie parodė, kad norės kalbėti. Ponas Kaza, pirmiausia, EPP frakcija, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ministrė už jūsų prisistatymą ir linkiu jums sėkmės pirmininkavimo metu. momentas yra ypač svarbus, nes jūs paskutiniai pirmininkaujate baigiantis šiai kadencijai. Turime ne vieną svarbų dokumentą, visi jie pasiekė kritinį etapą, todėl aš manau, kad mums reikia pirmininkaujančios valstybės paramos kiek tik įmanoma plačiau Pavyzdžiui, kancerogenų paketas, e, skaidrios nuspėjimas darbo sąlygos, darbo institucija ir, aišku, profesinio ir asmenio gyvenimo pusiausvyrą. Aš e, pajutau, kad tai nėra vienas iš jūsų prioritėtų, bet kaip ten bebūtų, Austrija daug pastangų dėjo e, dirbant su šią direktyvą ir pasakėme labai svarbų momentą reikia išlaikyti tempą toliau dirbant, kad galėtume baigti darybas. Pamink, atminkime, kad direktyva turės didžiulį poveikį Europos piliečiams, bet e, ir pereinama pramonė prie lankstesnio darbo būdo, tai lydi taip pat, žinoma, priemonės, kurios padės paremti šeimas ir ypač moteris Taigi tikėkime, kad šis tempas išliks. Konkretus klausimas apie ESF e ir EGF. E nes nusvilė situacija abiem atvejais, nes dokumentai abu labai svarbus ir turbūt mūsų pranešėjas apie tai pakalbės vėliau. Norėčiau sužinoti, kokia yra situacija yra taryboje, kaip ten ketinate rasti sprendimą, nes taryba neturi kol kas jokios pozicijos, tai nėra gražu. Tokie būtų mano klausimai. A, ačiū ponia Kaza, toliau socialistų koordinatorė, koordinatorė ponia Jongerijus. Ačiū ponia pirmininkė, ačiū ministrė, kad atvykote pas mus. E, ir ačiū, kad papasakote apie tai, kas yra padarytinų darbų sąraše. Man patinka e, darinys, e, kai darimas realistinis ir e, ambicingas požiūris, nes ambicijų mums tikrai reikia, jeigu norime užbaigti keletą iš šių svarbių dokumentų rengimą. Ir ačiū, kad esate ne tik realistas, bet taip pat ir norite, pasiekti, norite užbaigti šios prasidėjusius trialogus. Taip pat džiaugiuosi, kad jūs pabrėžiate, kad reikia ES konvergencijos. Pritariu jūsų nuomonė, kad reikia skubiai dirbti socialinės ir ekonominės anglaudos srityje, o EGF ir ESIF klausimai taip pat yra susijęs su sanglauda. Ir aš susidomėjusi klausysiu jūsų atsakymo į kolegos Kazą klausimą. Turiu pasakyti, esu patenkinta, kad jūs paminėjote ELA sukūrimą kaip jūsų darbo prioritetą. Nenorėčiau kištis į vykstančius trialogus, nes Žinau, kad čia yra daug žmonių, kurie kur kas aktyviau ten dalyvauja, bet e, šią progą norėčiau pasakyti, kad aš nemanau, kad Europos darbo organizacijos e, buveinė yra didžiausias prioritetas. Manau, kad reikėtų visų pirma e, pastatyti visą dalyką ant kojų, o buveinės klausimą spręsti vėliau. Bet kovoti su uh, darbuotojų išnaudojimu ES yra svarbus klausimas ir mes dėl to sutarėme. Kova su tuo taip pat yra darb, reiškia darbą už darbuotojų teisės. Ir nors e, profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimas nebuvo paminėtas kaip jūsų prioritetas, Bet jeigu jūs būsite ambicingas ir mano kolega bus ambicingas e, ir sieksite užbaigti tą trialogą rytoj, tai tikrai bus gerai. Taip pat e, skaidrių ir nuspėjimų darbo sąlygų direktyvos e, rengimo pabaigimas yra svarbus dalykas ir dirbantiems vyrams, ir dirbančioms moteriams Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie moteris dirbančias sveikatos priežiūros sektorėje ir kur naudojami lankstus darbo kontraktai, tai reikia tvirtų taisyklių profesinio ir asmenio gyvenimo derinimui. Tačiau e, padorios darbo sąlygos taip pat padeda kuriant užtikrintą situaciją sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojams. Ir taip pat mes tik galėjome pasiekti pažangos su kancergenų ir mult... ir mutagenų klausimais, kad žmonės galėtų senatvės sulaukti, būdami pakankamai sveiki. Ir pagaliau baigėte šį rytą dėrėtis dėl Europos statistikos. Tai yra svarbi varnelė jūsų e, darbų sąraše ir dėl to aš e, jūs sveikinu. Ačiū. Toliau EKR frak frakcijos koordinatorė ponė McIntyre. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ministrui, kad atvykote pas mus šiandien. Jūs paveldėjote pirmininkavimą ypač uh, įtampos kupinų metų, bet jūs, ministrė, kaip buvęs parlamento narys, suprantate, kaip dirbate, dirba darybos, kaip veikia darybos ir kaip teisės aktų leidėjai gali bendradarbiauti. Išgirdome, kokie jūsų yra prioritetai teisės aktų srityje, jie apima beveik viską. Uh, o kiti koordinatoriai taip pat viskam teikia prioritetą. Bet aš noriu paklausti, ar viskas turi būti pirmiausia prioritetai. Mano prioritetas yra, kad teisės aktai būtų geri. Mano frakcija visada pasisakė už geresnio reglamentavimo darbo atvarkė. Tarptautinis sustarimas šiuo klausimu buvo mums labai svarbu. Ir mano klausimas būtų, Kiek Jūs pasitikite tuo, kad teisės aktų leidėjai parengs geros kokybės teisės aktus mūsų piliečiams, kad jie bus būtų galima įgyvendinti ir pasiekti realių rezultatų? Ar sutinkate, kad svarbiau yra parengti gerus teisės aktus, o ne parengti viską, bet kokią kainą iki šios kadencijos pabaigos? Ačiū, toliau žodis Jana Tum. Alde frakcijos atstovai. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už jūsų pasisakymą. Kalbu mūsų koordinatoriaus, kuris dėja sarga vardu, nu, pono Kalvė Šambono vardu. Liberalai pritarė tam, kad e, profesinio ir asmenio gyvenimo derinimo direktyva yra jūsų prioritetas, nes mums reikia daryti viską, kad pastvirtinami tą ambicingą teisės aktą iki, teisė, iki kadencijos pabaigos gerinti e, lyčių lygybę ir sustiprinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Mano frakcija žada padaryti viską, kad e, būtų įsteigta e, Europos darbo organizacija, o direktyva dėl skaidrių darbo sąlygų būtų patvirtinta taip pat kadencijos metu. Lengvinti piliečių judumą ES ir šalinti esamas kliūtis laisvam žmonių judėjimui yra mūsų frakcijai labai svarbu, bet koks sustarimas, dėl ko bus sutarta kad būtų peržiūrėtas socialinio saugumo koordinavimo reglamento ateityje, turėtų įtraukti šį principą kaip pagrindinį. Mes norėtume siekti supaprastinti procedūras perkeliant e, socialinės teisės, taip pat norėtume paprašyti Rumunijos, kad užtikrinti, kad valstybės narės pagreitintų naujų įgūdžių darbo atvarkės įgyvendinimą, ir toliau siekti gerinti švietimo e, ir įgūdžių įgyjimo sistemą. Investavimas į e, gyventojus, į jų mokymas visą gyvenimą, naujų įgūdžių e, įgavimą, taip pat įgūdžių netitikimą darbo rinkos poreikiams yra svarbios problemos. Mm. Kai kurie pasiūlymai vis dar taryboje ir užblokuoti. Mes norėtume, kad būtų rastas pragmatinis sprendimas ir tikėsime, kad kažką galėsite padaryti čia šioje srityje. Valstybės narės taip pat turėtų toliau siekti įtraukti neįgaliuosius į darbo rinką, pašalinant teisėkuros kliūtis, pritaikant darbo vietas ir kuriant paskatas jų užimtumui didinti. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis Guė Engel frakcijai, bet man atrodo, ne vieno atstovo iš šios frakcijos nėra. Toliau, toliau žalieji ir Jane Lambert, prašom. You, Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti e, Rumunijos atstovus. Kaip žinia, kartais nedidelės pirmininkaujančios šalys užtikrina gerus rezultatus ir mes tikimės to iš jūsų. Jūs pradžioje tarsi kalbėjote apie dvi e, savo tikslus dalys. E, vienas dalykas teisėjai, kuros klausimai spręsni per ateinančias dvi savaitės ir e, visa kita antra dalis kiti darbai likę iki rinkimų. Ir tai, kas sieja abi tas dalis, yra e, laisvas judėjimas, e, socialinės apsaugos klausimai. Aš esu šešienė kaip tik pranešėja tais e, klausimais esu Junktinės karalystės atstovė ir matome, kaip tikrai, kiek naudos gali duoti laisvas asmenų judėjimas, bent jau mūsų šaliai, kiek jis padėjo mūsų ekonomikai stiprėti, taip pat ir mūsų šalies piliečiai gali išvykti kitur į Europos Sąjungą, nes tai dvi kryptis judėjimas, bet dažnai E, jisai vaizduojamas kaip rytų vakarų įtampos e, šaltinis. Ir aš noriu paklausti, ką jūs per pirmininkavimą ketinate daryti. Galbūt kažkas padėtų užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą didesnį ir tai būtų naudinga visai Europos Sąjungai ne. E, reikia galvoti tik, kad kažkurios šalis pasinaudoja viskuo, kokiu nors būdu. Ir noriu paklausti, kaip jūs galėtumėte prisidėti prie platesnio suvokimo šio reiškinio. Dar e, vienas dalykas su jais su įgūdžių darbo tvarkė. Mūsų komitetas labai daug dirbo e, kad būtų galima pridengti darbo rinką prie klimato kaitos, prie būtinybės taupiai naudoti išteklius. Ir aš noriu paklausti, ar jūsų įgūdžių darbo tvarkė atsižvelgsi tuos dalykus. Dėkoju. Dabar e FDD atstovams žodį norėčiau suteikti, bet nėra nei vieno. Jos atstovo ENF taip pat nėra atstovų ENF Tai reiškia, kad antras dabar klausimų etapas prasideda ir ponas Pavel, pirmasis. Dėkuoju. Dėkuoju, ministrė. Man labai malonu kad atvykote, kad pristatėte prioritetus e, savo pirmajam pirmininkavimui pirmojo pirmininkavimo prioritetus. Mes labai didžiuojamės galėdami pademonstruoti, kad tikrai galime užsimoti labai plačiai, kaip jūs ir sakėte, bet aišku, reikia realistiškai žiūrėti viską, nes pirmininkavimas bus uh, trumpas, tačiau aišku, reikia siekti e, padaryti kaip galima daugiau. Uh, žiūrint to trumpumo, Europos socialinis e, ramstis, tai labai svarbus dalykas. Ir aš, kaip ir kolegė Marija e, Žurao Rodrygės, noriu paprašyti, kad socialinis ramstis, e, jam būtų suteiktas deramas svoris, nes mes turime piliečiams pateikti konkrečių rezultatų. Ir jūsų ryštas rodo, kad galime pasiekti neblogų rezultatų. jūs e, vadovaujate ministerijai, jūsų ministerija kitaip vadinasi negu mūsų komitetas. Ministerijos tikslas užtikrinti socialinį teisingumą, ne tik tai nagrinėti socialinius klausimus. Ir labai būtų gerai, jeigu jūs, kaip pirmininkaujantys šalis, galėtumėte prisidėti prie didesnio socialinio teisingumo E, visoje Europos Sąjungoje. Ir Jean Lambert noriu pasakyti, kad mūsų šalis nėra tokia mažai, septintoji pagal dydį Europos Sąjungos narė, kai pasitrauks Britanija, bus šeštoji. Ir vis tik tai 4 milijonai rumūnų nebegyvena mūsų šalyje, jie dirba ir gyvena ir dirba kitose valstybėse narėse. Ką jūs ketinate? Mm, E, kokias priemonės taikyti, kad paragintumėte mūsų tautiečius grįžti namo, kadangi mums patiems trūksta e, darbo jėgos, darbo rankų. E, jūs ir ministras Totero kalbėjo apie darbo rinkas. Mums reikia jų ir reikia, kad jos padėtų gražinti išvykusius E, rumunus e, liko 4-6 savaitės dėrėtis ir e, noriu pasakyti, kad jūs per tuo trumpą laikotarpį turite siekti įgyvendinti savo visus prioritetus. Lopes Frontanė, ačiū pirmininkė, labai nuoširdžiai sveikinu atvykusi ministrą. Kaip ir visi, tikriausiai aš e, jums taip pat palinkėsiu sėkmės, pirmiausia jums, aišku, ir mums, ir visiems piliečiams. Kaip kad sakė pirmininkė, manau, kad labai svarbu yra sutelkti piliečius. Ir reikia uh, jiems sakyti, kad ES tikrai galvoja daug apie socialinius dalykus ir kad socialinis ramstis bus vienas iš prioritetų. Praeitą savaitę uh, Kaip e, sakė mano koordinatorius, didelę daugumą Europos socialinio fondo plus pranešimą šis e, fondas e, per ateinantį laikotarpį 21-27 metus bus taikomas ir tai yra labai svarbus dalykas piliečiams, nes jis tiesiogiai pozityviai prisideda prie švietimo sistemų, darbo rinkos plėtotės ir tikimės, kad pagerinta bus e, socialinė trauktis, kad visuomenės e, labiausiai kenčiančios grupės galės pasinaudoti nauda šio fondo. Ir mūsų darbai atitinka dėlė dalimi jūsų prioritetus, jūs kalbėjote apie socialinius klausimus, apie socialinį ramsį, demografiją. Man, mano šaliai, Ispanijai labai tai svarbu, nes turime rimtų problemų e, šioje srityje, taip pat gyventojų, mm, kai kur e, labai mažai belikė yra ir parlamentas bei komitetas sutarėme, visos frakcijos sutarė pateikti ir pasiūlyti, kaip sakiau, didelę daugumą pasiūlymą dėl Europos socialinio fondo plus. Manau, kad galiu kalbėti be ne visų frakcijų vardu ir pasakyti, kad tai yra mūsų prioritetas ir mes bandome uh, užsitikrinti gerą projektą ateinatiems metams ir norime baigti darbus per šią kadenciją susijusiu šiu, su šiuo klausimu. Aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie šio pranešimo e, reikšmę, e, kokį numatote tvarkaraštį ir taip pat norėčiau paprašyti jūsų, kad bandytumėte pradėti dėrybas, nes tai būtų geras signalas piliečiams. Mūsų mes atlikome jau savo darbą ir galiu Jums pasakyti, kad mes tikrai sugebėjome susitarti ir taip atsitiko todėl, kad mes e, supratome, jog nereikia maksimaliai visko siekti, bet bandyti užsitikrinti subalansuotą susitarimą, kuriam pritartų visos frakcijos. Tiek norėjau pasakyti. Labai ačiū. Gerima pirmininkė, dėkoju. Šartė dėkui, pirmininkė. Ministrė, aš norėčiau padėkoti Jums sėkmės, e, pirmininkaujant Jums kaip šaliai. Jūsų tikrai uždaviniai didžiuliai. Pirmininkavimas numatęs pusmečiui, kaip ir visi kiti, bet jums tenka labai rimti iššūkiai. Pirmiausia, uh, baigti e, spręsti klausimus per paskutinius darybų etapus. Yra labai svarbių klausimų, mes daug dirbame socialinės Europos srityje ir dabar jums tenka atsakomybė siekti užtikrinti, kad tekstai, kuriuos mes patvirtume, būtų galutinai patvirtinti ir aš norėčiau palinkėti jums ryšto ir linkiu dirbti ryštingai, atkakliai, kad būtų galima pasiekti rezultatus tose srityse, e, dėl kurių mes priėmė sprendimus. Antras uždavinys ar iššūkis yra susijęs su piliečiais. Piliečiai turi jausti, kad Europa dirba jų labui. Ir labai svarbu priartinti Europą prie piliečių ir kad jie tą suprastų per rinkimus pirmiausia. Ir būtent jums pirmininkaujant vyks rinkimai, jūsų atsakomybė nepaprastai didelė, bet aišku, jūs ne vieninteliai, mes visi esame su jumis. E, Rumunija yra jauna šalis, kuri pirmą kartą pirmininkauja ir ji. Ji turi e, dabar e, pademonstruoti, kad ji sutelkia europiečius, kad palaiko Europos vertybės ir kad tai atsispindės kitame Europos parlamente. Tai yra milžiniška atsakomybė, nes kitos kadencijos visas darbas, sąlygos e, Europos parlamento naujos kadencijos priklausys nuo jūsų ryšto ir aš noriu išreikšti pasitikėjimis ir nepamirškite to. Dar norėčiau paminėti vieną dalyką, kolegos apie tai kalb... apie daug ką kalbėjo, bet man kai kurie klausimai yra labai artimi. Jūs kalbėjote apie vyrų moterų lygybę ir sakėte, kad jūs sieksite, aš atsargiai kalbu, uh, už panaikinti spragą tarp vyrų ir moterų atlyginimų skirtumus. Jeigu tai bus, tai aš tikrai norėčiau gyventi ir dirbti Rumunijoje, jeigu jūs patarysite per pusę metų. Iš tikrųjų, tai yra labai sudėtingas klausimas, e, atotrukis e, atlyginimų. Aš norėčiau, kad jūs pirmiausia galvotumėte apie jį, galvotumėte apie moterų karjerą. E, kolegė Jean Lambert labai gerai kalbėjo apie būtinus naujus įgūdžius kompetencijas. Ir jeigu pasižiūrėsime į pagrindą darbo piramidės, tai 15 procentų darbo vietų nebeliks per ateinančius metus. Tai yra nekvalifikuotas darbas pirmiausiai ir dėja ministrė moterų dirbančių tokį darbą yra kur kas daugiau negu vyrų. Ir reikia pripažinti moterų kompetenciją, bet taip pat užtikrinti galimybę joms e, kilti karjeros laiptais, pakilti į e, piramidės e, viršų. Ne tik reikia užtikrinti, kad daugiau moterų būtų vadovių įmonių bet reikia nepamiršti apie kompetencijas įgūdžius, naujus įgūdžius, kad visi darbuotojai galėtų pasinaudoti galimybės visoje ES, bet moterų, būtent šis klausimas yra ypatingai svarbus, tai nėra tik vyrų, moterų e, lygybės klausimas, tai yra moterų skurdinimo problema. Ir tai yra politinė, ekonominė ir socialinė problema. Dėl šios priežasties aš norėčiau, kad e, tarp jūsų darbų, jūsų siekių e, būtų paspaustas e, greičio pedalas būtent dirbančioje srityje. Panui Sobor suteikiamas žodis. Ačiū, ponė ministrė. Norėčiau palinkėti Jums visokiojopos sėkmės per šį trijų mėnesių per Jūsų pirmininkavimą. Mano klausimas susijęs su šimtais tūkstančių darbo vietų, e, transporto sektoriumi, ypač e, Europos pakraščiuose. Su darbuotojų įdomu susijęs teisės aktų rinkinys, kaip žinote, po dviejų mėginimų parlamente jį patvirtinti jau du kartus buvo. Nebuvo patvirtintas. Noriu jūsų paklausti, ar ir toliau e, ketinat laikytis tos pačios pozicijos taryboje dėl e, šio teisės aktų rinkinio. Ačiū, suteiksiu žodį Klodui Rolanui, komiteto vicepirmininkui. Ačiū, ponė ministrė. Manau, kad e, labai e, svarbi yra e, pilietybė jūsų pirmininkavimo prioritėtų <clears throat> kontekste, tačiau nemažiau svarbus klausimas yra ir ES institucijų susitaikymas su savo piliečiais. Taigi manau, kad e, Europos piliečiai laukia konkrečių e, atsakymų į jiems rūpimus kasdienius klausimus, pavyzdžiui, susijusius su socialinė politika. Raginu jūs taip pat ir šių klausimų imtis. Tačiau jūs savo įžangą kalbėjote tiek apie ambicijas, tiek apie realizmą, tikroviškumą. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad tikrovė šiandien yra tokia, kad e, e, mums reikalingos yra ambicijos tam, kad išliktume realistais. Taigi noriu paminėti du aspektus. Pirmasis susijęs su labai e, demokratinių klausimų. Mūsų atstovaujamai demokratija gali tinkamai veikti tik tai per e, tam tikras tarpininkavimo funkcijas, kuris atlieka socialiniai partneriai. Taigi norėčiau paklausti, ar per savo pirmininkavimą imsitės iniciatyvų e, siekdami atsižvelgti į socialinių partnerių interesus, labiau juos įtraukti į, į vykstančias diskusijas ir atsakymų į kylančius klausimus paiešką. Antras klausimas, kurį šiek tiek jau minėjo prieš tai pirmininkė ir aš pats e, svarstant e, kancerogeninių ir mutageninių medžiagų direktyvos peržiūrą, noriu paklausti jūsų, kas turėtų žmonėms labiau rūpėti už jų E, sveikatą už galimybę e, suvokti, kad eidami į darbą rytoj jie nepakenks savo sveikatai ar gyvybei. Taigi aš čia visiškai suprantu ir palaikau jūsų užmojus. Vienas iš mūsų šūkių yra sauganti, apsauganti Europą. Taigi čia turime puikią galimybę parodyti žmonėms, kad ES gali juos apsaugoti. Ir aš tikiuosi, kad čia mes tikrai vadovausimės, jūs vadovausitės pakankamai plačiais užmojais, nes ketinate baigti dėrybos e, dėl e, trečiojo paketo iki kadencijos pabaigos, iki jūsų pirmininkamo pabaigos. Ir aš manau, kad tiek jums pirmininkaujant, tiek e, kitoms šalims perėmus pirmininkavimą reikia neapsiriboti e, šiuo e, paketu. E, trečiuoju reikėtų pagalvoti ir apie ateitį, apie ketvirtąjį paketą, nes tūkstančiai įvairių cheminių medžiagų dalyvauja mūsų kasdienime gyvenime, su jais darbo vietose žmonės susiduria su jomis, todėl reikia tikrai jas atitinkamai įvertinti. Terė Rankė, Žaliųjų frakcijos vardu dabar kalbės. Ačiū, mane pirmininkė, ačiū ministrui už tai, kad atvyko ir e, pristatė mums išsamei Rumunijos pirmininkavimo e, planus. Aš norėčiau e, vieną konkrečią temą paminėti ir sužinoti jūsų planus dėl vaiko pinigų išmokų už vaikus indeksavimą. Ši tema yra labai e, svarbi tiek jūsų šalyje, tiek ir Vokietijoje, nes e, šiuo metu, kaip ir minėjo Jean Lambert, bandoma kiršinti europiečius tarpusavyje. E, Jungtinėje karalystėje iš dalies ši tema iššaukė Brexito referendumo kampaniją, buvo skatinamas antieuropietiškos nuostatos, o iš tiesų mes čia kalbame apie vieną iš svarbiausių ES principų, tai yra vienodą visų ES piliečių traktavimą. Noriu paklausti, kokiu planu turi e, Rumunija per savo pirmininkavimą tam, kad e, galėtų tinkamai sudalyvauti šioje diskusijoje, nes e, sprendimai, kurie buvo priimti Junktinė karalystė, tikrai negali mums padėti šio klausimo išspręsti, nes e, kitose valstybėse narise bandoma sekti Junktinės karalystės pavyzdžių, tikrai negalime leisti, kad tokie statymai būtų priminėjami kitose valstybėse narise, nes tokiu būdu būtų pažeidžiami esminiai ES principai. Taigi būtų įdomu išgirsti jūsų, e, apie jūsų strateginius planus, kaip su to reiškiniu kovoti. Ačiū. Paskutinį klausimą užduos ponas Kūkanas. Labai ačiū, pirmininkė. Pone ministrė, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Rumunijai pirmą kartą perimus pirmininkavimą visi bandams priminti, kad šis pirmininkavimas bus labai e, sudėtingas ir svarbus. Aš dar pridėčiau, kad jums tai yra auksinė galimybė parodyti, e, kad turite atitinkamų savybių ir pasinaudokite jomis, nutildykite tos skeptiškus balsus apie Rumunijos netinkamumą pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai. Taigi linkiu sėkmės. Noriu pažymėti, kad e, visi labai aukštai vertintų jūsų bendarbiavimą su mūsų užimtumo komitetu. Mane domintų jūsų pirmininkavimo e, programos dalys skirtos darbuotojų judumui, tai yra labai daug ginčių kelianti tema ES lygmenių, nepasant to, kad tai yra vienas iš mūsų, viena iš keturių mūsų pagrindinių laisvių. Noriu užduoti konkretų klausimą susijusiu su Europos darbo priežiūros institucija apie kurią kalbėjote savo įžangoje. Kaip suprantu, per savo pirmininkavimą ketinate pasiekti atitinkamą sustarimą dėl naujos Europinės agentūros darbo priežiūros institucijos sukūrimo pirmininkavimo programoje. Jūs e, rašote, cituoju, kartu su valstybės narėmis Rumunija ieškos geriausių galimybių siekiant apibrėžti būsimos darbo priežiūros institucijos atsakomybės sritis ir vaidmenį ir baigti darybas šią temą citatos pabaiga. Mes pritarėme jūsų požiūriui, kad ši iniciatyva turi pakankamai potencialo siekiant geriau įgyvendinti darbuotojų judumo taisyklės, kurios būtų taikomos įmonėms ir darbuotojams atskiriams vis tiek. Nepaisant to, norime sužinoti, kaip ketinate spręsti šios institucijos buveinės klausimą atsižvelgiant į Slovakijos suinteresuotumą e, ir kitas e, aplinkybės, e, kad Slovakija atsirastų šį instituciją, manau, kad suprasite, kodėl užduodu šį klausimą. Ačiū, dabar suteiksiu galimybę atsakyti į užduotus klausimus. Pane ministrė, E, parlamentarai sieja su jūsų pirmininkavimo didelės viltis. E, jūsų laukia sunki našta ir nedaug laiko numatytiems darbams atlikti, tačiau dabar suteikiu jums žodį tam, kad galėtumėte pamėginti atsakyti bent jau į didesnę dalį užduotų klausimų. Labai tą tikimės, prašau jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ačiū. Taip pat e, ir e, gerbiniams komiteto nariams už užduotus klausimus. Aš pamėginsiu juos atsakyti iš eilės, nes klausimų buvo tikrai labai daug. Galiu Jūs patikinti, kad esu pasirengęs atsakyti į na, visus jums rūpimus klausimus, nes rengdamėsi pirmininkavimui mes stengiamės nepamiršti visų svarbių temų. Klausėme savęs, kaip galėtume geriau paremti visas iniciatyvas, kurios yra naudingos, kuriant pridedamą vertę ES per tuos būsimus šešerius mėnesius. E, pirmiausiai, ir nuo to norėčiau pradėti, reikėtų spręsti svarbiausius esminius klausimus ir dabar juos pristatyti. Manau, kad svarbiausia yra Rumunijai suvokti savo pirmininkavimo vaidmenį kaip galimybę stiprinti europinės vertybės ir parodyti, kad mes jomis tikime ir jomis vadovaujamės. Taigi dėsime visas pastangas tam, kad ES vertybės būtų stiprinamos. Džiaugiuosi, kad užduodami savo klausimus jūs palaikote. Tokį mūsų siekį bent jau aš taip supratau jūsų klausimus, galbūt jūs norėsite man paprieštarauti nes e, iš jūsų lūpų išgirdau paramos, e, paramą e, mūsų siekiams per pakankamai trumpą laiką visus mės klausimus išspręsti. Dabar atsakydamas į pono Kavos klausimą, galiu pasakyti, paminėti, kad mes labai rimtai pasirinkome prioritetus, pavyzdžiui, siekiant suderinti asmenį ir profesinį gyvenimą, tai yra viena iš prioritetinių sričių, mėginsime rasti sprendimų, kurios pasitelkus būtų galima užtikrinti vienodas visų darbuotojų teisės ir dėsime pastangas, kad šis klausimas būtų spręstas iki pirmininkamo pabaigos dėl Europos socialinio fondo ir pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Paprašėte manęs pakomentuoti, pristatyti mūsų poziciją. Iš tiesų džiaugiuosi e, turėdamas puikią darybininkų komandą tiek čia Briuselėje, Rumunijos atstovybėje, tiek ir savo ministerijoje. Ir galiu Jūs patikinti, kad taryboje dėsime visas pastangas siekdami rezultatų. Noriu tik trumpai paaiškinti. Aš ilgą laiką dirbau socialinių reikalų srityje nuo 95 metų. Dirbau kaip socialinis darbuotojas ir, ir kitas funkcijas pareigas užėmiau, todėl e, tikrai patikėkite, aš puikiai e, suprantu, kaip svarbu užtikrinti vaikų, e, žmonių su negale, darbuotojų teisės, kurios apriektų visas visuomenės grupės ir sluoksnius. Europinė darbo priežiūros institucija. Mes siekiame baigti dėrybas dėl šio teisės akto. E, apie tai jau anksčiau kalbėjau, nes daugeliu klausimų praktiškai jau dėrėtis nereikia, išskyrus kelis likusius neišspręstus ir atsižvelgiant į tai, mes e, dabar turėtume pasirinkti tokią atrankos procedūrą, kuri nekeltų grėsmės teisės akto nuostatų gyvendinimui. Taigi pirmiausiai reikia priimti sprendimą dėl pačios institucijos įsteigimo, o po to jau nuspręsime, kur ji turėtų įsikurti. Manome, kad e, būsimos e, trilogo darybos įneš daugiau aiškumo sprendžiant šį klausimą. Ir aš čia tikrai pasikliauju savo darybininkais, kurie yra gerai susipažinę su darybų medžiaga ir turiniu. Iš tiesų laiko turime nedaug, jūs esate teisūs ir turime kartu su jumis bendromis pastangomis siekti, kad tie klausimai būtų išspręsti laiku. Pabrėžiate, kad šie klausimai yra svarbus visiems ES piliečiams ir mes tai puikiai suvokime. Į vaiko išmokų, vaiko pinigų indeksavimas. Rumunija per savo pirmininkavimą sieks stiprinti bendrąją rinką, todėl norime, kad būtų taikomi korektiški ir skaidrus principai ir kriterijai naudingi visoms valstybėms narėms. Todėl labai svarbu čia laikytis Europinių teisės aktų ir egzistuoja atitinkami sankcijų taikymo mechanizmai teisės aktų pažeidimo atveju šioje srityje taip pat. Pone Lambert jūsų klausimas dėl darbuotojų judumo. Ieškome konkrečių problemos sprendimo būdų, tačiau 883 reglamente numatytos konkrečios procedūros, kurias pasitelkus yra užtikrinamas darbuotojų judumas, pasistengsime šios rytį pasiekti kuo didesnės pažangos ir žinome, kad diskusijos šią temą jau tęsiasi pakankamai ilgą laiką. Žiūriu, kad nepraleisčiau jokio klausimo, taigi bandau tikrinti savo užrašus dabar kolega Pavelas. E, uždavė klausimą dėl nacionalinių e, priemonių Rumunijoje, siekiant apsaugoti darbuotojų teisės. Taip, jūs esate teisus, 4 milijonai rumūnų gyvena užsienį, galbūt tai nėra pati tinkamiausia vieta šį klausimą svarstyti, tačiau jei nekuria Rumunijai pridedamosios vertės. <clears throat> Rumunijos premjerė kartu su asociacijomis ir profesinėmis sąjungomis Rumunija ketina parengti strateginį planą tam, kad e, užsienį išvykę rumūnai grįžtų gyventi į savo šalį ir dirbti. Dar mūsų susilaukia nemažai darbų, tačiau, kaip minėjau, e, ši vieta nėra pati tinkamiausia e, šiai temai aptarinėti socialinė Europa. Mes pabrėžiame europinių vertybių svarbą Rumunijos pirmininkavimo tikslas e, yra vadovautis e, piliečių lūkesčiais ir interesais, pirmiausiai siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę, turėtume dėti bendras pastangas, e, kad to pasiektume, atlyginimų skirtumai tarp vyrų ir moterų. Galiu tik tai jums pateikti Rumunijos pavyzdį. Rumunijoje atlyginimų skirtumai e, siekia 5,2 procentus. Tuo tarpu vidutinis atlyginimų skirtumas visą ES siekia 16 procentų tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Rumunija yra patvirtinusi startuolių programą arba prieigos prie investicijų fondų programą. 47 procentai E, startuolių pasinaudojusių šio fondo paramą buvo vadovami moteris Startup Nation. Šis projektas vadinasi ir jis tapo e, Rumunijos e, verslumo projekto ašimi. Mes mėginsime per trilogo darybas aptarti šią programą, jos patirtimi pasiremti galbūt su pasirengęs uh, atsižvelgti ir noriu pabrėžti, ponia pirmininkė, kad esu pasirengęs kalbėtis su, su visais Europos parlamento nariais, tą patį pasakiau ir moterų reikalų komitete lankydamasis. Taigi, e, bet kada, jeigu manytumėte, kad e, mūsų dalyvavimas e, prisidėtų prie diskusijų konstruktyvumo, Europos parlamente esame pasirengę juose dalyvauti, net ir gavę kvietimą prieš pakankamai trumpą laiką tarybos e, išvados ir e, e, toliau sieksime taryboje kovoti prieš atlyginimų skirtumus tarp vyrų ir moterų. Kalbant apie sveikatos apsaugą. Taip, sveikatos apsauga ES piliečiams yra labai svarbi ir mums jų sveikata yra svarbi. Šios įtė jau matome šviesą tunelio gale, kalbant apie kancerogeninių ir mutageninių e, medžiagų direktyvą. Tikimės, kad darybos e, bus e, labai veiksmingos ir vyks naudingai, korektiškai ES piliečių atžvilgių. Taigi tikiuosi, kad atsakydamas išduotus klausimus sugebėjau Jums pademonstruoti, pristatyti tinkamai mūsų pirmininkavimo planus ir ketinimus. Taigi, jeigu dar e, būtų likę kokių nors klausimų, į kuriuos neatsakiau, tai prašau man apie juos priminti, o baigdamas noriu pasakyti, kad e, galiu Jūs patikinti, kad per savo pirmininkavimą busime e, vieši, laikysimės viešumo atvirumo principų ir E, taip pat, e, kad mes pasikliaujame tiek Rumunijos atstovybės prie Europos Sąjungos e, darbuotojais, tiek ir tarybos sekretariatu. Ačiū už tai, kad atsakėte mūsų klausimus. Uh, uh, Matome, kad jūs taip pat sieksite, kaip ir mes, užbaigti kaip galima daugiau darbų, kiek kaip tik įmanoma, kol pradėsime rinkimų kampaniją. Ir žinoma, mes panaudosime tą faktą, kad jūs sakėte, jog esate pasirengę atsakyti į naujus klausimus, jeigu tokių turėsime, ir palaikyti gerą ryšį su mumis, o mes stengsimės kiek galėdami daugiau, kad e, galėtume pasiekti kiek įmanoma daugiau rezultatų. Ypač dėl to, kad dar mūsų laukia rinkimų kampanija. Labai ačiū, kad atvykote pas mus ir mielai lauksime jūsų sugrįžtant. E, dar trumpai. Sekundę, dar praleidau vieną dalyką. Buvo užduotas klausimas apie judumą. Dar e, aici trebuie să lucrăm îndeaproape cu colegii noștri de la Ministerul Transportului. Dėl judumo priemonių mes turėtume e, taip paderinti savo veiksmus su kolegomis iš transporto komiteto, nes ir toje srityje yra labai daug problemų, gal daugiausiai. Bet dėl atlygio mes tikrai sieksime, atlyginimo sieksime dirbti tiek galime. Ačiū ir ponas Sogur susilaukė atsakymą į savo klausimą. Ačiū ir lauksime jūsų sugrįžtant. E, pradėsime netrukus balsavimą, bet turime palaukti iki 16 valandos, kad susirinktų visi nariai. Taigi 10 minučių, ne, 9, 9 minučių pertrauka. O po to pradėsime balsavimą lygiai 16 valandą.

Okay, friends, then we... Draugai, pradedame balsavimą. Pradėsime nuo nuomonės projekto. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas įgyvendinant ES bendrąjį biudžetą. Penktoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Septinta A dalis. Kas už? Prieš. Patikrinsime. Antras pakeitimas tikriname. Balsavimas pradedamas ir baigiamas. 15 už 23 prieš. Atmestas. Pirmas kompromisas, kas už. Prieš susilaiko priimtas. Ketvirtas pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko priimtas. Penktas pakeitimas už. Prieš susilaiko priimtas. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. Septintas pakeitimas už, prieš. Patikrinkime balsavimą dėl septinto pakeitimo, kad būtume tikri. Balsavimas baigtas. Priimtas 36 už, bet reikia kelti rankas. Ir toliau vardinis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Pradedame balsavimą. Ir baigiamas. 40 už, 2 prieš, 1 susilaikė. Ačiū pranešėjai, poniai Harkin. Toliau antras nuomonės projektas. Vėl ponios Harkin dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Antras pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. Tikriname antras pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame priimtas 24 už 19 prieš. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Tikriname šeštąją pakeitimą. Pradedame. Ir baigiame balsavimą. Taip, čia su žodiniu pakeitimu. Priimta 30 už, 12 prieš. 2 susilaikę. Toliau 8b dalis. Prašom balsuoti. Dėl ko balsuojame? 8b dalis, 7 pakeitimas. Galite pakelti ranką, jeigu norite. Kas už? Priimta. Toliau vardinis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. 39 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Patvirtinta. Toliau biudžeto vykdymo patvirtinimo nuomonė dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo Eurofound. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta susilaiko priimta. Toliau devintas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Jis priimtinas. Tas žodinis pakeitimas devintajam pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Dešimtoji dalis kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Ir galutinis balsavimas dėl nuomonės su pakeitimais, vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 42 už, vienas prieš, vienas, du, du, du susilaikė. Toliau nuomonės projektas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Europos EU OŠA agentūros. E, antra dalis pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. Trečias pakeitimas už, prieš. Patikrinkime. Trečias pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. EPP turi vienu per daug balsų. Dvidešimt penki už, dvidešimt prieš. Niekas nesuslaikė, patvirtinta. Toliau. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Penktas už prieš susilaiko priimta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Penkta dalis, devintas pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko priimta. Dešimtas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Žodinis pakeitimas, kurį pateikė panas Meserič, atsiimtas. Todėl periname prie 12 pakeitimo, kas už prieš susilaiko priimta. Septintoji dalis 13. Ne, jis atkrenta. 8a dalis, 14 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 9 dalis, 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ats... Ne, atsiprašau. Atsiprašau. Nepriimtas, atmestas. Ir vardinių balsavimų balsuojame dėl nuomonės projekto. Balsavimas baigiamas. 42 už, 2 prieš, 1 susilaikė. Ačiū. Toliau. Nuomonė dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo Europos mokymo fondas Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Ir dabar galutinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Priimta 42 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Dėkojame pranešėją. Toliau nuomonės projektas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ES agentūros 2017 metų finansiniai metai. Rezultatai finansinis valdymas ir kontrolė. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Antras pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. Pirmas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko primta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko primta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko primta. Ir gal, galtinis balsavimas dėl nuomonės projekto, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 42 už, 1 susila... prieš ir 2 nulis. And... Balsavimas baigtas. Kita kartą tikiuosi būsiu geresnėje formoje. Ir pavyks balsuoti greičiau. Ačiū. aware that we have uh, agenda, uh, still, is... Žinote, kad dar liko vienas darbo tvarkės klausimas. Komisija mus informuos apie labai svarbius mums e, klausimus. Tai yra deleguota į reglamentą Bus malonu, jeigu jūs liksite ir klausysite. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Prašom. E, prašom, ateikite į priekį, ponę Sukova. you for being here, and um, uh, I'll give the floor directly to you. Please. Thank you very much, Ms. Chair. Žodis e, jums iš karto įsuteikiu. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Norėčiau pristatyti jums, apie ką šiandien kalbėsiu. Pakalbėsiu apie socialinio fondo reglamento 14 straipsnio pirmą dalį, e, nes juo numatoma komisijai galimybė e, priminėti deleguotosius aktus e, dėl supaprasnios išlaidų apskaitos ir paaiškinsiu, kas yra tos galios komisijai suteikiamos ir kas yra deleguotas 15 metų aktas, kodėl jį reikia atnaujinti, nes vis daugiau narių pateikė savo pasiūlymus, pakalbėsiu apie supaprastintą išlaidų apskaitą ir tipus išlaidų, kurie e, gali būti taip apskaitomi. 14 straipsnio pirma dalis SF reglamento leidžia komisijai tvirtinti deleguotosius aktus ir taip pat numatyti supaprastintą išlaidų apskaitą e, valstybėms narėms, jeigu jos to nori ir bet kokia valstybė narė ir bet kokia operacija gali pasirinkti tą galimybę. Ir e, taip pat e, yra taikoma ši sistema fiksuotosiams sumoms ir fiks, e, susijusiu su fiksuotomis sumomis ir fiksuotais vieneto įkainiais. Supaprastintų išlaidų apskaita ir deleguotas aktas pagal minėtą straipsnį valstybės narėms ir valdymo institucijoms suteikia daugiau aiškumo, e, taip pat galima e, pagerinti apskaitos praktiką ir sudenti komisijos ir valstybių narių apskaitos praktiką ir taip pat galima įtraukti daugiau operacijų tipų. Mm, pagal valstybių narių pasiūlymus. E, veikia aukšto, aukšto lygio grupė, kuri užsima su paprastinimo klausimais ir e, jos pasiūlymai patvirtinti vis e, daugiau tipų supaprastintos išlaidų apskaitos ir taip pat reikia pasirti visus statistinius duomenys, tyrimus, kurie e, palaikytų šią, mm, šį principą ir komisija pasiūlė netgi pirmąjį, supras, pirmąjį tipą suprastos išlaidų apskaitos ES e, lygmenių patvirtintas e, deleguotais aktas ir trys dar papildoma operacijos ES lygmenių bus e, tvarkomos pagal supaprastintą apskaitą. E, galimybė atsiras plačiai naudoti šią galimybę ir maždaug 50 procentų išlaidų pagal, iš ESF pagal dabartinį programavimo laikotarpį bus tvarkoma apskaitoma pagal supaprastintą apskaitos sistemą. Šia yra pateikta pakeitimų šiam reglamentui šeštas, e, jisai numato atskiroms valstybėms narėms taikyti šią galimybę, taip pat ES mastu tris, e, trys e, naujos sitis atsiranda, kuriuoms taikoma ši sistema. E, deleguotas reglamentas yra labai nedėlis, tik keturi straipsnėme yra, turinys jo yra vis tik tai išdėsęs prieduose. Vienas priedas išvardina valstybės narės ir kai valstybė narė pateikia pasiūlymą, jį rašoma į tą priedą, kai ji nori koreguoti, atnaujinti skaičius, taip pat tai padaroma tame priede. Priede apibrėžiami rodikliai, e, vertinimo e, vienetai ir uh, Taip pat e, taikymas e, nu, pristatomas supaprastintos išlaidų apskaitos ir sumos e, atspindimos pagal finansinius duomenys ir veiklos pobūdį. Matote žemėlapį, deleguotas reglamentas buvo gana seniai, 15 metais pirmą kartą patvirtintas, 5 kart buvo koreguojamas, 18 valstybių narių taikomas ir ES lygmenių suprastinta išlaidų apskaita švietimo srityje taikoma. Dabar, reaguojant reglamentą, bus galima e, maždaug apimti 10 milijardų išlaidų iš socialinio fondo e, ir bus galima tas išlaidas tvarkyti pagal suprastintą apskaitą. Šeštasis pakeitimas, trumpai pristatysiu jį. E, viena nauja valstybė narė atsirado papildom prie 18, dabar jau bus 19, nes Bulka, Bulgarija pasisiūlė supaprast, pagal supaprastintą apskaitą e, e, tvarkyti apskaitą susijęs su profesiniu mokymu ir švietimu, taip pat e, pakoreguojami priedai Prancūzijai, Čekijai, Slovakijai, Austrijai, Rumunijai, Kiprui ir Kroatijai bus ir ES lygmenių supaprastinta sistema bus taikoma bedarbių mokymui, e, konsultacinėms tarnyboms ir e, bedarbių švietimui. Deleguotas aktas taip pat e, numato vieneto įkainius Bulgarijai, Prancūzijos atveju patikslinama terminologija, Čekija yra lygerė, lyderė 30. Uh, uh, du patvirtinti yra fiksuoti vieneto įkainiai, mes kai kuriuos juos, juos atnaujiname ir uh, e, tikime septintąjį pakeitimą parengti ir papildomą supaprastintą išlaidų apskaitą Čekija siūlo uh, įvesti e, pretenzijoms nepokėtoms komisijai. Slovakija, Slovakija atsirado vieneto e, naujas įkainis, tiesioginiai e, mokytojų mokymai taip pat siūloma taikyti papildomoms operacijoms supaprastinę apskaitą ir vieneto įkainiai numatyti e, baziniam mokymui, tiesioginiams konsultacijoms, e, orientavimui, taip pat valdymo e, patikros operacijoms ir paslaugoms. Rumunijai yra du vieneto įkainiai patvirtinti, vienas profesiniam mokymui, kitas pagalba įsidarbinimo atveju kol kas užtruko, kol mes sudarysime viską ir taip pat e, sumą dar reikia patvirtinti, bet galiausiai, atrodo, jau pavyko sutarti Kiprui e, profesinio e, švietimo mokymo operacijoms patvirtinti vieneto įkainiai, Kroatijai atsirado nauji įkainiai, atsirado priedė susijęji jie yra susijęs su profesiniu mokymu, e, pagalba įsidarbint, taip pat e, kelionės yra apmokamos dalyviams mokymų. E, švietimas ES lygmenių supaprastinto išlaido apskaita E, atnaujintos sumos valstybių narių pagal Eurostato duomenis, taip pat dabar įtraukta Graikija, nes neturime anksčiau apie ją pakankamai informacijos, kai pernai 5 birželį buvo pakeitimas patvirtintas, dabar jau Graikija įtraukta ir e, po to, kai valstybės narės kai kurios pateikė klausimus, mes išaiškinome joms, kaip, ką daryti, e, su sąnaudomis susijusiomis su e, mokymais ne visą darbo dieną profesinio e, mokymo srityje. Taip pat mes e, norime parengti tokią atsarginį variantą supaprastinės apskaitos, kad visos valstybės narės galėtų naudotis tuo, bet reikia dar išsamesnių tyrimų. Mes jau rėmėmės tam tikrais darbais, užtruko, kol radome uh, E, įmonę, kuri atliko tyrimą. Mes e, taip pat e, naudojamės darbo rinkos politikos duomenų baze, verslo modelių apžvalgą viešojo sektoriaus, taip pat viešojo sektoriaus institucijos, viešosios politikos ir vadybos instituto duomenimis E, apžvelgėme įvairių mokymo, e, įvairius tipus mokymo ir nauji ES supaprastinė išlaidų apskaitos elementai apims tokias etis bedarbių mokymas, konsultacijos ir e, bedarbių švietimas. yra tam tikri sąnaudų skirtumai regioniai ir atsirado regioninis indeksas Belgijai, Prancūzijai, Italijai, Graikijai, Ispanijai, e, Junktinė karalystė bus taikoma, vadovavimuosi Eurostato duomenimis. Ir e, mes nenorime, kad valstybės narės pradėtų rankiotis labiausiai patinkančias e, nuostatas, pavyzdžiui, pasinaudoti savo e, duomenimis, e, taikant supaprastintą išlaidų apskaitą ar naudojantis ES supaprastintą išlaidų apskaitą. Reikia visuomet e, vadovautis nacionaliniais duomenimis, kai jie yra ir tokiu būdu uh, bus galima geriau įvertinti išlaidas, sąnaudas, turėsime daugiau informacijos, nes turime daugiau informacijos nacionalinių lygmenių negu ES lygmenių ir sunkiau palyginti valstybių narių duomenys. Ir taip pat tai geriau atitinka realias išlaidas. Valstybės narės taip pat galės naudotis ES supaprastinta išlaidų apskaita kitokiems operacijų tipams kai galima įtraukti tam tikras išlaidas į tą sistemą kai leidžiama. Dabar noriu pasakyti, kad jau rengėme septintąjį deleguotojo reglamento pakeitimą ir e, tvirtinsime jį iki vasario vidurio. Valstybės narės laukia kai kurios e, supaprastintos išlaidų apskaitos savo nacionaliniams tikslams. Tikiuosi, kad jau antroje vasario pusėje turėsiu galimybę pristatyti Jums naująjį e, deleguotą į reglamentą. Tikiuosi, kad niekas tam neprieštaraus. Jeigu tai bus, mes e, laiku užtikrinsime, kad valstybės narės galės naudoti supaprastintą išlaidų apskaitą, kai teiks e, paraiškas komisijai dėl išlaidų kompensavimo. Nedaug narių liko, tačiau galbūt tie, kurie dar sėdi salėje, norėtų paprašyti papildomas informacijos pas Dečeris, ne? Pons Pirinskis, taip. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau labai palankiai vertinti šį pristatymą, nes jame keliamas klausimas, kaip pasinaudoti supaprastintą išlaidų panaudojimo galimybę platesniu mastu. Vertinant uh, E, arba siekiant tinkamesnio finansų valdymo ir geresnio ES fondų lėšų panaudojimo. Šią prasme, nepaisant to, e, ką jūs kalbėjote apie įmonių e, susijungimus, Daugelį valstybių narių dėl įvairių priežasčių nelabai linkstama prie supaprastintos e, e, lėšų panaudojimo procedūros. Galbūt jūs puikiai žinote, e, kame slypi to priežastis ar kokios yra didžiausios kliūtis. Tačiau galbūt norėtumėte mums šiek tiek išsameu papasakoti apie tai, e, kaip būtų galima e, platesnių pasin... mastų pasinaudoti šią priemonę, kuri iš tiesų yra naudinga tiek valstybėms narėms, tiek ES. Jūs e, taip pat kalbėjote apie tai, kad rėmėtės Eurostato duomenimis įvairiomis apklausomis. Norėčiau paminėti šyrit e, įvykus e, vieną dalyką, kuomet mūsų komiteto pirmininkė ponė Ulskok dalyvavo trilogos sustikime su taryba, kuriame buvo svarstoma Europos statistinių duomenų rinkimo e, sistemos reforma renkant statistinius duomenis. Vienas iš paskutinių klausimų, kuris šiame triloge buvo svarstomas, buvo susijęs su agentūrų įtraukimu į e, nacionalinių statistikos e, rinkimo tarnybų turimų duomenų panaudojimą, tačiau mes e, sutarėme dėl to, kad Eurostatas galėtų pakviesti agentūras dalyvauti mm, apklausų arba atliekamų tyrimų socialinės politikos srityje sistemos gerinime. Galbūt jums komisijai galėtų būti įdomu e, šios srityje glaudžiau bendradarbiauti su Eurostatu ir e, pasiaiškinti, kokiuose srityse būtų galima imtis tam tikrų permainų, kad būtų pagerinti Eurostato renkamų duomenų rezultatai ir taip pat su biudžetu susiję klausimai galėtų būti aptarti, nes tvirtinami 17 metų biudžeto vykdymą mes e, parodėme, kad pasitikime atitinkamomis e, institucijomis, nes jų biudžeto vykdymas buvo pakankamai sklandžiai patvirtintas, o E, kolegės prezentacija šiandien tikrai buvo labai įdomi ir noriu padėkoti komisijai už tą ryštingą nusiteikimą toliau žengti šią kryptimį. Ir noriu e, tik e, patikinti komisiją, kad parlamentas yra pasirengęs ją ir toliau remti. Ačiū, ponė Pirinskė, iš tiesų Galėčiau daug papasakoti apie tai, kaip bendrabiavame su valstybėmis narėmis, ragindami jas platesnių mastų pasinaudoti supaprastintą e, sąnaudų panaudojimo galimybę jau per pastarosius ketverius metus nuo e, e, programos pradžios mes stengiamės valstybėms narėms parodyti, kad kuomet yra pasinaudojama ta supaprastinta galimybė, teikiant ataskaitas komisijai, klaidų nėra nustatoma. Tai ir tokiu būdu mes kartu su auditoriais leidžiame jiems pasinaudoti su paprastintomis procedūromis ir raginame taikyti e, tą pačią sistemą tarp atsiskaitant už europinių lėšų panaudojimą tarp naudos gavėjo ir nacionalinės institucijos, siekdami labiau orientuosi į rezultatus, o ne į atskaitos, atskaitomybės e, sistemas. Čia pasitelkime deleguotusius aktus, e, kurie yra rengiami tinkamo darbo grupėje ir todėl labai e, svarbu su atitinkamomis administruojančiomis institucijomis suderinti mm, e, e, veiksmus siekiant įstikinti, ar e, panašios sistemos gali būti ir yra naudojamos pačiose valstybėse narėse. Mes esame pasirašę tinkamus paslaugų tikimas sustarimus tarp komisijos ir Eurostato, naudojamis visais įmanomais duomenimis, tačiau kartais jie pateikiami pavėluotai iš Eurostato ir visuomet, kai yra pateikimi nauji duomenys, mes pasliekame savo galimybę taikyti su paprastintą lėšų panaudojimo procedūrą, siekdami, kad ji būtų kuo artimesnė tiesiogiai taikomoms procedūroms ir lėšų panaudojimu. Taigi, kuo mūsų procedūros bus artimesnės Eurostato procedūroms, tuo mums lengviau bus naudotis jų teikiamais duomenimis. Tačiau mes šios rytyje glaudžiai bendradarbiaujame su Eurostatu. Ačiū, dar būtų klausimų, pastebėjimų, ne. Tuomet pakeitimų teikimo terminas arba prieštaravimo teikimo terminas e, baigėsi e, sausio 25 dieną o parlamentas ir taryba savo prieštravimus gali pareikšti arba paprašyti terminą pratesti baigėsi vasario 19 dieną. Laikas mūsų posėdžiui numatytas dar nesibaigė, bet e, baigė išsilakstyti komiteto nariai. 13 darbo tvarkės klausimas, kiti klausimai jų nėra. Tai reiškia, kad kitas posėdis vyks sausio 29 dieną nuo 9 val. ryto iki e, pietų, tai yra 12 val. 30 minučių. Atsiprašau, e, panašu, kad 29 sausio posėdis buvo atšauktas. E, tai yra gera žinia, galbūt sukaupsime daugiau energijos ir e, galėsime tikėtis gausesnio narių dalyvavimo kitose posėdžiuose. Ačiū už dalyvavimą šios dienos posėdėje. Susitiksime netrukus.